Liudži magistri turi du, pati, yra pateikęs du prašymus liečiančius jo neliečiamybę, kaip parlamentaro neliečiamybę ir privilegijų išsaugimą. Jis pateikė prašymą išsaugoti jo neliečiamumą, panašų prašymą pateikė ir ponas Konelį. Ir sutinkamai su darbo tvarkos e, taisyklių šeštojų straipsnių šie prašymai buvo padėti kompetitingam teisės reikalų komitetui. Dar dėl darbo tvarkos taisyklių. Ne, noriu pasisakyti ne dėl darbo tvarkos taisyklių. Tiesiog nelabai supratau štai ko. Tai yra tai, ką sakėte dėl e, neliečiamumo. Ponas Demačystri prašė, kad jo neliečiamumas būtų išsaugotas ar ne, aš nelabai supratau. Ponas Demačystris e, kovoja prieš imunitetą savo šalyje. Taigi norėčiau sužinoti, kad jūs paaiškinti, bet kitą vertus klysti žmogiškai. Uh, yeah, it was, uh, uh, such a, it was such a request. Buvo pateiktas, kaip sakiau, toks prašymas ir dėl jo bus sprendžiama mūsų komitete, kaip ir įprasta. Šeštasis straipsnis, jo trečiasis punktas. Numato tokią galimybę, būtent prašymą ginti neliečiamybę. Dabar pereikime prie kito punkto. atsižvelgiant į ketvirtą taisyklę, pirmąjį ir ketvirtą punktus, parlamentas atsižvelgia į, į tai. Trečiosios taisyklės antruoju punktu remiantis ponia Monika Kleve, Prendegast ir e, Sampro.